Ponios ir ponai, dabar slaptas balsavimas dėl komisijos nario skirimo. Čia balsuosime dėl pono Neveno Mimicos e, skirimo Europos komisijos narių. Parlamentas gali balsuoti už arba prieš e, komisijos nario skirimą. Dabar žodis niekam nesuteikiamas, o vyks slaptas balsavimas. Todėl užsidegs tik tai mėlyna lemputė. Kad nebūtų kažkokių klausimų, jūs galite balsuoti už, prieš arba susilaikyti, bet užsidegs tik tai mėlyna lemputė. Pradedame balsuoti. Haben alle Kolleginnen und Kollegen. Ar visi balsavote? Dar kartą klausiu, ar visi balsavote? Jūs taip pat? Tai tada gerai, galime baigti balsuoti. Už balsavo 565, 64 balsavo prieš ir 64 susilaikė, taigi ponas Mimicas ponas Mimica skiriamas Europos komisijos nariu. Komisijos vardu pasisakys vicepirmininkas ponas Ren. Uh, Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, pagal e, Kroatijos stojimo Europos Sąjungos sutartį E, taryba konsultavosi su Europos parlamentu ir dabar įvyko atitinkami balsavimai. Jie išreiškė Europos parlamento e, nuomonę dėl e, pono Mimisos skirimo Europos komisijos nariu. Tai šis narys bus skiriamas pritarant Europos komisijos pirmininkui ir komisija dabar imsis atitinkamų veiksmų norėtume padėkoti Europos parlamentui, kad taip puikiai įvyko šita skirimo procedūra ir e, komisaras galės pradėti eiti savo pareigas nuo Liepos pirmos dienos. Dėkoju, ponė komisarė. Dabar balsuosime dėl 2014 metų parlamento mėnesinių plenarinių sesijų tvarkaraštį tvarkaraščio. Visų pirma, norėtų pasisakyti ponė Liulink. Labai trumpai norėčiau paaiškinti, kodėl aš pateikiau pakeitimą kartu su kolegomis. E, noriu kol pasakyti kolegoms, kad jie suprastų, mes e, ir balsuotume teisingai. E, tai yra juridinis, o ne politinis pakeitimas. Nekalbame apie tai, kad reikia balsuoti už ar prieš papildomų sesijų organizavimą Bruselėje. Mes paprasčiausiai norime, kad būtų laikomasi sutarčių ir mes žinome, kad Europos Teisingumo teismas 2012 m. gruodžio mėnesį priėmė sprendimą. Pažiūrėkite 2014 m. kalendorių ir pamatysite, kad e, E, nėra laikomasi to reikalavimo, kai 12 sesijų turi būti organizuojama Strasbūrė. 2014 metais te vyktų 11. Europos Teisingumo teismas e, priėmė išskirtinę išimti šiuo atveju ir e, aš tikiuosi, kad čia sunkumų neiškils. Tačiau vis tik iškyla čia tam tikrų sunkumų. 2012 m. gruodžio mėnesių teismo nuosprendyje 57 punkte yra sakoma, kad papildomų sesijų negalima organizuoti, jeigu jau 12 sesijų yra įvykusios. Tai yra logiška, nes e, mes papildomas sesijas e, papildomai organizuoti galime, bet parlamentas negali pasakyti, kad 12 sesijų yra per daug per rinkimo metus. Ir e, negali organizuoti papildomų sesijų Bruselėje vietoj Strasbūro. Taigi mes turime pasirinkti. Arba mes organizuojame 11 plenarijų sesijų ir kol kas mums tada nereikėtų jokių papildomų sesijų, arba organizuojame 12 plenarinių sesijų Strasbūrė ir tada mums nereikės e, nieko. Uh, keisti, ir papildomų sesijų galėsime numatyti tik Bruselėje. Taigi mes turime kalbėti apie 11 sesijų ir jokių papildomų arba 12 sesijų Strasbūrė ir 3 papildomas. Kolegos, aš tikiuosi supratot, ką aš norėjau pasakyti. Mes e, savo pakeitime siūlome pirmąjį sprendimą. Galėsim pakeisti ir antrą, jeigu norėsite. Jeigu dėl šito pakeitimo nebus balsuota, ponė pirmininkė, tai 2014 metų kalendorius galbūt bus užginčytas Europos teisingumo teisme. Kad išvengtume tokių nereikalingų e, kreipimosi į teismą, aš ir norėjau paaiškinti, kodėl aš patikiu tą pakeitimą ir aš praščiau, kad būtų balsuota už jį. E, manau, kad e, tas paaiškinimas buvo būtinas. Dėkoju, ponė Liulink, ponios ir ponai. Norėčiau paprašyti jūsų dėmesio. Pone Liulink, įdėmiai klausiausi to, ką jūs pasakėte. Jūs ilgai kalbėjote apie šį pakeitimą, pakankamai paaiškinote tos 12 sesijų, apie kurias jūs kalbėjote. E, 2012 metais. Dėl jų svarstė e, Teisingumo teismas, bet tai negalioja e, rinkiminiams metams. Teisingumo teismas 1997 metais priemė sprendimą dėl e, plenarinių sesijų skaičiaus e, tais metais, kai vyksta Europos rinkimai. Ir Teisingumo teismas leido, kad tais metais galėtų įvykti 11 sesijų, nes 5 dienas per metus e, vyksta rinkimai. E, todėl tokiais metais, kai vyksta, vyksta Europos parlamento rinkimai, e, tokiais metais gali vykti 11 plenarinių sesijų Strasbūrė e, ir papildoma sesija gali vykti Briuselėje. Kas pritarė šiam pakeitimui? Kas prieš? Kas susilaiko? Taigi atmestas šitas pakeitimas. Dabar E, galime pasakyti, kad pirmininkų suigos siūlymas yra patvirtintas, tokiu būdu patvirtiname taip pat ir kalendorių. Dabar nutrauksime posėdį ir skelsime iškilmingą posėdį, kuriame dalyvaus Portugalijos prezidentas Kavako Silva. Presidente da República Portuguesa.